Balsavimas dėl pono Landsbergio pranešimo S ir Gruzijos asociacijos susitarimas kovos su priemonių vengimu tvarka. Jeigu neklystu, ponas Landsbergis norėtų tarti žodį. Ar taip? Nematau, kur yra ponas Landsbergis. Taip. Žodis ponui Landsbergiui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gruzija tikriausiai toliausiai pažengė įgyvendinamą reformą susijusią su asociacijos susitarimu ir vizos e, režimo supaprastinimu. Gruzijos 68 Gruzijo, procentai Gruzijos piliečių palaiko Gruzijos kelią link Europos Sąjungos. E, ir išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė e, prisideda prie teigiamų pokyčių Gruzijoje. Ir Gruzija ir toliau kūrė darbo vietas ir kūrė verslui palankę aplinką. Tokia priemonė iki šiol niekada nebuvo taikoma, tačiau manau, kad jie apsaugos ES tam tikrų žemės ūkio produktų e, e, gamintojus ir taip pat Gruzijos gamintojus nuo kitų trečiųjų šalių nepri, nepriklausančių asociacijos, neturinčių asociacijos susitarimų bandymų išvengti tam tikras kilmės šalies e, E, nurodymo taisyklės. Dėkoju visiems už palaikymą. Ačiū. Balsavimas vardiniu būdu pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar Marakešų sutarties ratifikavimas, remiantis gautomis peticijomis, visų pirma peticija numeris 924-2011, tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos, balsuojam, e, vienas balsavimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Nous passons à l'objection formulée en vertu de Dabar prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotos sojos pupelės FG72. Tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos ir dėl e, trečio pakeitimo balsavimas vardiniu būdu pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. E, balsavimas vardiniu būdu dėl antro pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame vardiniu būdu dėl viso patikto pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezoliucija priimta. Dabar antras e, klausimas dėl sojos pupelių. Tai yra taip pat pačio, e, to pačio komiteto patiktas e, pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sojos pupelių MON 87708, MON 89778. Pasavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar rankos pakelimu balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Ir e, balsavimas dėl antro pakeitimo vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos ar ne būdu. Balsavimas baigtas. Rezoliucija patvirtinta. Trečias e, sojos, e, klausimas susijus, e, susi, su sojos pupelėmis. Tai yra MON 87705, MON 89788. Balsuojame dėl trečio pakeitimo vardiniu būdu le vote est clos c'est rejeté à main levée pour l'amendement balsavimas rank kas už kas prieš kas susilaiko atmesta vardinis balsavimas dėl antro pakeitimo Le vote est clos. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ir vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos teksto. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar e, prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų taršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių. Tai yra Euro 6 pasiūlymas dėl rezoliucijos ir jeigu neklystų, e, pranešėja norėtų pasisakyti. E, bet, mėla kolega, žodis jums. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. E, perskaitysiu komisijos pranešimą, bet visų pirma norėčiau pabrėžti, kad komisija ir parlamentas yra suinteresuoti šiuo klausimu. Pastaraisiais e, mėnesiais mes dirbame dėl patvirtinimo sistemos parengimo ir dėl priežiūros sistemos tam, kad visos valstybės narės e, turėtų kuo remtis ir užtikrintų, kad reikalavimai nebūtų pažeidžiami. Taigi nuo 2017 rugsėjo mėnesio bus įvesta testavimo realiomis sąlygomis sistema ir parlamentas e, palaiko šį pasiūlymą. Nuo 2015 e, 2015 metais specialusis e, komitetas balsavo dėl e, išmetamų taršalų kiekio e, ribinių verčių ir e, pasiūlymas susilaukė prieštaravimo iš Europos parlamento e, dėl nu, pasiūlytų teršalos e, verčių. Dabar buvo pateiktas papildomas pasiūlymas tam, kad e, atitikties e, veiksn... E, faktorius būtų įgyvendintas ne vėliau nei 2023. Taip pat buvo pasiūlyta sumažinti antrąją atitikties faktorių nuo 2017 metų ir užtikrinti kasmetinę peržiūrą. Tokie pasiūlymai reiškia, kad jau šiandien automobilių gamintojai turės atsižvelgti šios reikalavimus ir laikytis pirmojo atitikties e, faktoriaus. Tad e, komisija pritarė Europos parlamentui, kad reikia priimti priemonės ir reikalavimus e, dėl atitikties faktorių ir testavimo sistemų e, deleguotųjų aktų būdu. Mūsų e, komitetas yra ir komisija yra pasirengusi dirbti Europos, e, su Europos parlamentu ir taryba, kad e, priimti pasiūlymai būtų tinkamai įgyvendinti ir komisija glaučiai bendradarbiaus e, visais klausimais susijusiais su atitikties faktoriais. Komisija taip pat tikisi, kad teisėkuros institucijos užtikrins tinkamą, veiksmingą pro, sistemą, kuri bus taikoma kontroliuojant automobilių teršalų lygmenį. Ačiū. O dabar žodis ponui Lavyje. Dear President, I would like to thank Commissioner Bienkowska for her presence today. Norėčiau padėkoti komisarė Jankovskai, kuri atvyko į šią plenarnę sesiją. Taip pat norėčiau padėkoti uh, vicepirmininkui Šefkovičiui. O tai rodo, kad tarp institucinį bendradarbiavimas vyksta sėkmingai ir tai daug reiškia mūsų ateičiai. Aš norėčiau, kad parlamentarai tiesiog turėtų omenyje balsuodami šitą mūsų visų bendrą įsipareigojimą. Labai ačiū. O dabar Balsuokime dėl rezoliucijos. Šiuo atveju mums reikia kvalifikuotos daugumos. Balsavimas vardiniu būdu pradedamas. Euh, Balsavimas baigiamas. Mums reikėjo kvalifikuotos daugumos, jos nepasiekėme, taigi prieštaravimas atmestas. Dabar e, ponios Redink pranešimas dėl dėrybų, e, dėl priekybos paslaugomis susitarimo. Tai yra taptunės priekybos komiteto e, kompetencija, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 20 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pakeitimas 66, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pakeitimas 20, numeris 21, balsavimas rankos pakelimukas už kas prieš, kas sulaiko, atmesta. Vardinis balsavimas dėl 22 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pakeitimas 24. Atsiprašau, 23 pakeitimas. 23. Balsavimas vardiniu būdu. Pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pakeitimas numeris 24, e, balsavimas rankos pakelimu, kas, už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vardinis balsavimas dėl 23-25 pakeitimų. Balsavimas baigtas. Priimta. Vardinis balsavimas dėl 26 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Rankos pakelimu dėl 27 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28 pakeitimas, rankos pakelimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Galime patikrinti. Dėl ketvirto e, pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar dėl e, originalo teksto e, atskiromis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atsiprašau, bet nemačiau, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vardinis balsavimas dėl 65 pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 29 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ir balsuojame dėl penkto pakeitimo, rankos pakelimu, kas už, kas prieš. Kas susilaiko? Atmesta. Patikrinkime. Vardinis balsavimas dėl penkto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Vos dviejų balsų persvara. Tikrai įtamtas balsavimas. O dabar e, balsavimas dėl e, pirmos dalies B punkto atskiromis dalimis, dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta ir trečia dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vardinis balsavimas dėl 31 pakeitimo, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 pakeitimas. Kas už? Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vardinis balsavimas dėl 54 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl 34 pakeitimo. Kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atmesta. 35 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Balsuojame dėl pirmo, pirmos dalies C punkto e, devintos dalies. E, pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, kad visi už. Tad priimta. E, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Gal patikrinkime. Balsuojame dėl antros dalies, dėl pirmos dalies C punkto 9 e, papunkčio. Balsavimas baigtas. Priimta. Mėly kolegos, nepamirškite kelti rankų. Dabar dėl 36 pakeitimo vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar vardinis balsavimas dėl 37 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. E, pirmos dalies D punkto penktas papunktis. Atskiriu balsavimą, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 38 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 40 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 41 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 42 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Rankos pakelimu balsuojame dėl 43 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 44 pakeitimo. E, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 45 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 46 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar pirma dalis, jie punktas, devintas papunktis, atskirų balsavimų dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 47 pakeitimas, balsuojame rankos pakelimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atrodo, kad atmesta, tačiau gal patikrinkime, jeigu jūs nieko prieš. Balsuokime dėl 49 pakeitimo. Vasavimas baigiamas. Atmesta. Balsavimas vardiniu e, būdu dėl 50 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 51 pakeitimas, rankos pakelimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vardinis balsavimas dėl 53 e, pakeitimo, kas balsavimas baigtas, atmesta. Taigi balsuokime dėl septinto pakeitimo, e, rankos pakelimu, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atmesta. 52 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, dėl 8 pakeitimo nebalsuojame. Dabar 68 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Rankos pakelimu dėl devinto pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad e, atmesta, tačiau siūlau e, patikrinti. Taigi balsuojame dėl devinto pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas ir baigtas. Atmesta. Pakeitimas 55 e, rankos pakelimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Rankos pakelimu dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atmesta. Taigi balsuokime dėl 11 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas sulaiko? Atmesta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. E, vardinis balsavimas dėl 13 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimą baigiame. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 57 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Taigi balsuokime dėl 16 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 61 e, D pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Taigi balsuokime dėl 17 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas Kas susilaiko? Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Vardinis balsavimas dėl pirmo pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. 62 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 19 pakeitimas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Ir dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardiniu e, balsavimu. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Rezoliucija priimta. Dabar balsuosime dėl naujosios lyčių lygybės ir moterų teisų strategijos po 2015 metų. Tai yra e, FDD pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Taigi, Dabar balsuosime dėl socialdemokratų, e, Alde, Guė ir Žaliųjų patiktų rezoliucijų pasiūlymų. Visų pirma, dėl originalaus teksto vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. Vardinis balsavimas dėl antros dalies. E, balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. Pakeitimas 2D, e, trečioji dalis, e, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmesta. Taigi, balsuokime dėl dešimto pakeitimo, rankos pakelimu, kas už, kas prieš. Susilaiko. Norėčiau patikrinti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas dėl dešimto pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, rankos pakelimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas atskiromis dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad rezultatas neaiškus, tad patikrinkime elektroniniu būdu. Pirmoji dalis, dvyliktas pakeitimas. Basavimą baigiame. Atmesta. Taigi antroji dalis atkrenta. Vienuoliktas pakeitimas, balsuosime dviem dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Antroji vienuolikto pakeitimo dalis, balsuoti pradedame. Ir balsavimą baigiame. Atmesta. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 15 pakeitimas. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime. Antra 15 pakeitimo dalis. Balsavimas pradėtas. Balsuoti baigiame. Iš tiesų, vos vienu balsu. Tad atmesta. 16 pakeitimas, rankos pakelimu, kas su už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Balsavimas dėl ketvirtos dalies, dviem dalimis. E, atrodo, kad, atsiprašau, e, suklydau. E, grįžkime prie 16 pakeitimo, patikrinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. 16 pakeitimas. Ir balsuoti baigiame. Priimta. Taip, dabar ketvirta dalis. Mm. E, atskiriomis dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Ir baigiame. Priimta. E, penkta dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Taigi balsuokime dėl 17 pakeitimo, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Taigi, penkta dalis atkrenta. Dabar šešta dalis, penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedamas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl 14 pakeitimo, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, kad atmesta, tačiau patikrinkime. 14 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Partinis balsavimas dėl šešto pakeitimo. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pakeitimas 7D. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, kad atmesta. Taip, atmesta. Pakeitimas aštunt, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, Susilaiko. Priimta. E, vardinis balsavimas dėl A konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. Balsuojame e, rankos pakelimu dėl 9D e, pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl F konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. Vardinis balsavimas dėl pirmo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ir dabar balsuokime dėl visos rezoliucijos teksto vardiniu e, būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Taigi tuo ir baigsime balsavimo e, posėdžio dalį. Ačiū. Les les explications de vote vont commencer dans un instant. Po kelių sekundžių e, vyks e, paaiškinimai dėl balsavimo.